punktas padėtis Šri Lankoje. Pirmiausia, suteiksiu žodį pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriams. Pirmiausia, žodis kolegai Šliuteriai. Ačiū. Pone pirmininkė. Nedaip dažnai nutinka, kad galime stovėti čia ir džiaugtis, kad karas pasibaigė. Tačiau 2009 metais baigėsi karas išties, 2010 buvo įkurta sutaikinimo komisija, pradėtas išminavimo um, darbas. Taip pat e, prasidėjo dingusių žmonių paieškos komisijos darbas, įvyko rinkimai Šiaurės provincijoje, tai yra teigiami poslinkiai. Tačiau e, horizonte dabar jau matome vėlgi tamsius debesis. Tuo pačiu metu įsiplėskė konfliktai, vyksta seksualiniai prievartavimai. Teisės sauga grasina žmonėms o karo kariavusiųjų našlės yra bauginamos. Tai yra didelė problema. Reikia numatyti komisiją, kuri užtikrintų, jog karo nusikaltimai būtų tinkamai ištirti abiejose pusėse ir kaltieji patraukti atsakomybėn. Jungtinėse tautos juose e, pateikiama ataskaita, e, kuri yra būtina, tačiau jungtinės tautos ir pačios e, numatė, kad reikia sukurti komisiją, kuri dirbtų nagrinėdama istorinius faktus, kartais tapus auka labai sunku atleisti ir žengti pirmin, jei nejauti teisingumo. Mes e, nori, norėtume pakviesti, kad Šrilankai būtų suteikta teisė į geresnę ateitį. Ačiū. Kolega Šliterį, dabar kolegė Gomeš, vieną minutę. O Parlamento Europeu já adotou várias resoluções sobre a situação. Pone pirmininkė, Europos parlamentas jau priėmė visą eilę rezoliucijų dėl Šrilankos, kur nurodomos problemos susijusius su nacionaliniu susitaikymu. 2011 lankiausi Šrilankoje parlamentijos misijoje. Matėme, kad problemų yra. Tačiau vyriausybė buvo pradėjusi, pradėjusi sustaikymo programą, buvo sakoma, kad įvyks žudimų tyrimai, nusikaltimų tyrimai ir atrodė, kad ta problema turi duoti rezultatų. Tačiau to kol kas dėja nevyksta. Tarptautiniai reikalavimai dėl komisijos nepriklausomumo nėra įgyvendinami, vyrauja nebaudžiamumas ir komitetas susitaikymo po karo pabaigos ne visai atlieka savo funkcijas. Vyriausybinės struktūros e, taip pat nusipelno kritikos. Žmonės, kurie kaunasi už tiesą, sunkiai randa tiesą Šrilankoje būtent dėl to būtina kreiptis į vyriausybę ir Nadi Pilai jungtinių tautų komisarės raginimus įgyvendinti, atsižvelgti į juos. Būtina įsteigti tarptautinį tribunolą, kuris galėtų atlikti rimtą situacijos ten tyrimą. Susitaikymas Šrilankoje turi būti paremtas teisingumu teisingumas e, turi įsivyrauti pirmiausia, kitaip taikos nebus. Ačiū. Kolega Van Orden. Ačiū. Noriu padėkoti kolegai Lyze, kuris kalbėjo anksčiau. Dabar svarbu diasporai yra susitaikyti. Tamilų, te, te, tamilai tapo E, apginti. Jie gyveno 30 metų skurde, varge ir toks buvo jų likimas Šilankoje. Dabar reikėtų peržvelgti, pažvelgti atgal, įveikti praeities e, kartėlį ir žengti pirmin. Svarbu, kad būtų kurtka Šrilankos ekonomika, kad būtų e, numatyta šiai šaliai visai, jo, visai Šrilanka ir jo žmonėms demokratiška ateitis ir ekonominis geras buvis. Jau daug kas buvo nuveikta, bet dar daug darbo tebelieka nepadaryto. Um, Nelsonas Mandela panašų darbą atliko savo šalyje, jis 27 metus sėdėjo kalėjime, o paskui, išėjęs iš kalėjimo, paskleidė susitaikymo labai svarbę žinę, kurią pavyko gyveninti praktikoje. Turėtume pasiremti tuo. Ir manyčiau, kad Šilankos vyriausybė turėtų žengti papildomą žingsnį pirmin, kad būtų galima iškelti realius tikslus, kad būtų galima uh, užtikrinti uh, diasporai galimybės padėti kurti taigi šalies ateitį. Ačiū, ačiū kolega Orden. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, mm, ponas e, Murphy. E, ne, Galime leisti, kad tamilai visame pasaulyje e, labai rimtai pažeistų žmogaus teisės Šrilankoje. Iš ties, ši šalis patekusi pasaulio dėmesio kiratin. Uh, Yra daug nuogastavimų dėl to, kaip veikia valdžia e, ir visas režimas, todėl kad e, Kameronas, pavyzdžiui, užmerkia akis prieš e, žmogaus teisų padėtį e, Šrilankoje, gindamas tik savo ekonominius interesus. Jau ketvirtas metų prabėgo nuo to, kai baigėsi krūvinas karas. Daugiau nei keturi metai, kai praėjo nuo e, krūvino genocido, tačiau dabar vis dar nėra jokių skaidrių ir patikimų karo nusikaltimo tyrimų, ypač kalbant apie vyriausybės ir E, kariuomenės atstovų veiksmus. E, vyriausybė nori nusiplauti e, rankas ir net tos menkos rekomendacijos, kurios parengė atitinkama komisija, yra nevygyvendinamos. Turėtume stengtis kaip galima greičiau paskatinti šalį atsiskaityti prieš aukas ir e, karo nusikaltimų artimuosius. E, ši šalis negali tikėtis, kad tarptautinė visuomenė mm, sukurs taiką. Jie patys turi sukurti taiką, kuri būtų pirmiausia paremta tamilų solidarumu. Ačiū kolega Murphy. Ar priimsite klausimą iš kolegos Dyva? Taip. Ačiū. Pone Murphy, labai malonu. Ar galiu paklausti, pono Murphy, jis pasirodė besantis Šrilankos ekspertu. Gal galite pasakyti, kiek tamilo žmonių yra Šrilankoje, kiek gyvena pietuose ir kiek gyvena šiaurėje? Ir kokia yra Kolombo, tai yra sostinės tamilų populiacija? Labai ačiū kolega Dieva, kolega Murphys. Murphys. Ačiū už klausimą. Aš tikrai neįvardinu savęs kaip Šrilankos eksperto. E, na, aš norėčiau turėti tokią galimybę nuvykti į Šrilanką, tačiau e, man nebuvo suteikta viza, e, todėl kad aš nuolat kritikavau tamilus. milus. Negaliu pasakyti jums, jums konkrečių skaičių, kur tamilai gyvena ir kiek. Panašu, kad galbūt šiaurės rytuose Kolombo yra taip pat bendruomenė ir ten taip pat e, yra mm, diskriminuojama. E, e, Tamilų kalba kalbantis žmonės yra diskriminuojami ir reikia kovoti dėl teisybės Šrilankoje. Apgailestauju, tačiau aš manau, kad jūs šį klausimą turite aptarti um, dvi šalių pagrindu kolega Benjon. Ačiū, pirmininkė. Jau keturi metai prabėgo nuo e, konflikto pasibaigimo tarp Tamilo tigrų, o dabar e, labai plačiai paplitęs jausmas, kad nebaudžiamumas vis dar yra žmogaus teisės pažeidžiamos ir niekas nenubaudžiamas. E, teisingumas vykoma, vykdomas selektyviai ir ypač um, išminavimo darbuose uh, arba šiaurės uh, provincijų situacija yra labai sudėtinga. Žmonės turi teisę sužinoti, kas nutiko su jų uh, artimaisiais civilinio karo metu. Būtinas nepriklausomas ištyrimas, kurį įgyvendintų abi šalis. Ir aš čia pabrėžiu abi konflikto šalis. Tai būtina padaryti kaip galima skubiau. Tuo tarpu dabartinė e, Šrilankos vyriausybė e, turėtų e, įkurti kaip galima greičiau nusikaltimų tyrimo komisiją. 2014 m. kovo mėnesį nebus suspėta atlikti tam tikrų įsipareigojimų. Jungtinės tautos panašu, kad turės nesulaukusios Šrilankos ataskaitos pačios atlikti tyrimą. Uh, Tuo tarpu dabar turime reikalauti, kad Šrilankos vyriausybė imtųsi veiksmų ir prezidentas Paksetų taip pat imtųsi veiksmų. Reikia išspręsti dingusių žmonių problemą ir skatinti, kad taikinimo procedūra būtų baigta. Labai ačiū kolega Benjan. Ar primsite klausimą iš kolegos Laineno? Ar atsakysite į kolegos Lainino teikiamą klausimą? Taip. Svatoje pusėje. Po 30 metų pilietinio karo Šrilankoje vyravo chaosas ir aš manau, kad kolegos teisingai sakė, kad pagerėjimo yra, bet dėja to nepakanka. Bet dabar jūs kalbate tar, apie subalansuotą rezoliuciją siekam, siekiama visapusio tyrimo. Ir 2013 metais turėtų būti atliktas. Ar manote, kad būtų sąžininkai kelti tokį ultimatumą ir pareikalauti, kad būtų met per 14 tas tyrimas būtų atliktas? Man atrodo, kad tai yra nerealistiškas prašymas. Ką apie tai manot? Well, that... Na taip, aš sutinku, kad ko gero tai būtų uh, nerealistiška užbaigti iki kovo 2014 metų, bet mes prašytume, kad tas tyrimas prasidėtų. Na, o laikas būtų susijęs su jungtinių tautų sustikimu 2014 kovą. Viskas, ko mes prašome, tai tik pradėti procesą iki 2014 kovo. O procesas pradžiai būtų labai paprastas. Prezidentas turėtų išsiųsti notifikavimo raštą paragindamas teismus imtis veiksmų ir pradėti tyrimą. Aš manau, kad tai yra visiškai protingas prašymas. Labai ačiū kolega Bengen. Kitas paskutinis autorius, kolega Lisekas. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, kolegės kolegos. Gerai, kad kalbame šią temą, nors eilinį kal... kartą kalbame apie Šri Lanką, tai yra šalis, kaip ir kitos šalys, kaip mes žinote, patyrė siaubingus dalykus per daugiametį karą, karinius nusikalti... nusikaltimus, prievartavimus plėšikavimus, labai daug kas ten įvyko, tačiau laimė dabar jau keletas metų taikos. Ar galime padėti Šrilankai? Aišku, turime padėti Šrilankai atstatant valstybę, stiprinant valstybės institucijas, kaip ES, kaip ES valstybės narės ir ypač tos, kaip pavyzdžiui, Junktinė karalystė turi daugiametę e, santykių su Šrilanka patirtį, turėtų padėti šiai šaliai tiek organizaciniu e, pagrindu, tiek e, perdodant savo žinias, kaip statyti valstybę, todėl kad šią valstybę reikia statyti nuo pamatų. Mes tikimės, kad ši valstybė veiks jau taikiai, tos tautos, etinės grupės galės sugyventi taikiai. Tačiau aišku, reikalinga tiesa. Aš baigdamas tikiuosi, kad Šrilankos tauta sugebės šios klausimus įspręsti patys. Labai ačiū kolega Lisekai. Mm, rezoliucijų autoriai pasisakė, dabar frakcijų vardu kolega Poseltas. Vieną minutę. Pone pirmininkė, Šrilankoje vyksta etninis konfliktas, tai yra postkolonijinė valstybė. Mes, ES, neturėtume suklysti ir padaryti tos klaidos, kurią padarė būsios kolonijinės jėgos. Nuo paliaubų nereikėtų stengtis iš karto sukurti tikrą taiką. Tikra taika įmanoma tik remiantis teisingumu, o teisingumas įmanomas tik tuomet, jei yra vidinė taika. Ir aišku, pirmiausia, reikia stengtis užtikrinti teisingumą mažumų atžvilgių, tačiau labai svarbu ir vidinė pusiausvyra, o jai svarbus tinkamas nusikaltimų ištyrimas. Aš neturiu jokių iliuzijų, kad ten gali kas nors greitai įvykti, tačiau manau, kad priešingų atveju um, visą tai nusite, nusitęs į kažkada uh, ateityje. Tokie nusikaltimai turi būti tyriami atsižvelgiant į abiejų pusių interesus. Aš kreipiuosi į daugumą atpažinti šią problemą. Ačiū kolega Posilt, kolegė Geringerda Odenberg. Vieną mintę. Ačiū, ponė pirmininkė. Lapkričio mėnesį susirinkusi daugia šalė bendruomenė e, prieimė sprendimą, kad ši šalis neištyrė 30 metų vykusio karo nusikaltimų. E, šio karo sąskaita yra 80, nuo 80 iki 100 tūkstančių užmuštų, 6 tūkstančiai e, žuvusių, 400 tūkstančių perkeltųjų. Jau keturi metai prabėgo nuo to, kai pasibaigė karas. Ir jungtinių tautų organizacijos nuomonė vėlgi įvyksta įvairūs e, neramus incidentai. Yra reikalaujama pateikti ataskaitą e, kurioje būtų įsipareigojama e, ištirti tinkamai karo pasiekmes, kurios jau pasibaigė 2009 metais. Nelengva ištirti karo nusikaltimus, tačiau tai yra būtina siekiant suvienyti šalį ir įtvirtinti demokratiją. Ačiū. Labai ačiū kolegai Geringerde Odenberg, dabar kolega Bielan vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šrilankos gyventojai jau keletą metų patyrė uh, nusikaltimus iš Tamilo tigrų pusės. Armija dalyvavo krūvinuose nusikaltimuose uh, sutaikymas niekaip nevyko. Etinės grupės yra e, susiskaidžiusios ir priešiškos. Manau, jog reikia spręsti politinės, e, ekonominės ir socialinės problemas. Būtina užtikrinti decentralizaciją, kad atskiros grupuotės neužimtų e, valdžios. Labai svarbu ištirti karo nusikaltimus nepriklausomai, reikia nubausti kaltuosius. Žmogaus teisų srityje šioje šalyje vis dar vyroja nebaudžiamumas o to pasakoje žmonės ir toliau e, dinksta klesti korupcija. E, aš kviečiu, kad e, šis nusikalstamumas liautųsi ir į karo nusikaltimai būtų ištirti ir demokratija užtikrinta. Ačiū kolega Bielanai, kolegė Veržė vieną minutę. Merci. Dėkuoju. Ši rezoliucija netitinka to, kas vyksta Šrilankoje. Pakanka tik tai paskaityti Junktinių tautų ataskaitą praeitą. Um, ehm, Rūpjūti e, jungtinių tautų ataskait, ataskaitoje sakoma, kad um, autoritarnis režimas vis stiprėja ir kad represijos vis stiprėja tamilų atžvilgių. Tai kaip dabar e, sutikti su tuo, kad prieglopščio ieškantis Europoje e, yra siunčiami atgal į Šrilanką. Aš pažįstu Helen Challenge Alvaf. E, jis buvo e, atvykęs į Strasbūrą ir nepaisant visuomenės palaikymo, jis buvo išsiųstas iš šalies. Po pusės mėnesio buvo, už, buvo sušaudytas. Du jo broliai buvo nužudyti, e, jo dėdė buvo kankinamas, bet to nepakako. Tai nėra, ne, nepakenčiama, mes turime susitelkti ir mobilizuotis tam, kad tokios dramos nepasikartotų. Ačiū. Ačiū kolegė, ar priimsite klausimą iš kolegos Dyva? Pitė, kolegė Dyva. Prašau. Mikrofono neįsijungia kalbėtas. Pone Vedžia, kažin ar žino, kad Kolombo, Šelango sostinė, yra mažumos miestas, kur 64 procentai žmonių kalba tamilų kalba, o ne sinkų kalba. Ką jūs apie tai pasakytumėte? Pone Veržek. Atsiprašau, Bet aš nematau, kur čia problema. Ne tai juk yra svarbiausia, kas kokia kalba kalba. Svarbiausia yra išsiaiškinti, ar yra žmogaus teisų pažeidimų Šrilankoje. Na, o NVO ataskaitos yra uh, labai konkrečios šio klausimu. Situacija blokėja. Ir todėl uh, šiandien reikia imtis šio klausimo, kaip kad e, to prašo jungtinės tautos ir kaip kad to prašo jungtinių tautų žmogaus teisų komisarė. Ačiū. Labai ačiū, kolega Obermaeris, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. E, per 26 metus vyko karas, kurio metu buvo padaryti e, siaubingiausi Ženevos konvencijos e, nu, žmogaus teisų nusikaltimai. Jau ketvertą metų šalis gyvena taikoje, e, tačiau de facto yra kitaip. Kalbama apie 30 tūkstančių žmonių, tame tarpe žurnalistų, kurie dingo arba buvo nužudyti. 80 tūkstančio gyventojų šiaurės, iš šiaurės buvo priversti pabėgti iš šalies. Aišku, vyriausybė privali, privalo išsiaiškinti šios įvykius. Ką ES gali padaryti? Aišku, būtų galbūt e, daug paprasčiau primerkti akis taip, kaip darome Kinijos atveju. Tačiau aš manau, ponė pirmininkė, kad reikėtų atmerktomis akis, akimis vykti į šią šalį ir patikrinti, kas ten vyksta. Aš labai optimistiškai nusiteikęs šios šalies atžvilgiu. Ačiū, kolega Dieva, dvi minutės. Pone pirmininkė, dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad turiu interesų Aš gimiau Šrilankoje, mano senelis buvo senatorius ir vienas iš svarbiausių opozitinių partijų įkūrėjų, vienos iš didžiausių partijų įkūrėjų. 30 metų vyko teroristinis režimas, pareikalavo, tas jis pareikalavo 60 tūkstančių gyvybių, tačiau atrodo parlamentas Europos tai pamiršta. Dabar kalbama apie kažkokius tarptautinius vertinimus to, kai baigėsi karas. 30 metų valstybės veikėjai gynė e, teisės viršenybę prieš manančius kitaip. Buvo stengiamasi apsaugoti žmonės. Žmonės buvo naudojami kaip gyvys kydai. Tai yra valstybė, kuris skaičiuoja 2600 metų. 40, metų, 40 kartų buvo užpulta Indijos ir 14 kartų buvo už buvo nugalėta. Tai yra viena iš Azijos valstybių. 5000 metų Europos civilizacijos ten atsispindi. Portugalijos, Olandijos, Junktinės karalystės pėtsakai ten matyti. Ta šalis dabar yra tapusi demokratinė valstybė, tai prasidėjo 28 metais. Taigi 19 iš 28 valstybių narių dabar skelbėsi esančios demokratiškos. Taigi Šilanka buvo anksčiau demokratinė negu kai kurios e, iš, iš ES valstybių narių. Tad jokinga, kad valst, tokios valstybės moko dabar Šrilanką, kaip dabar daro ir Europos parlamentas, ką dabar Šrilankai daryti. dabar kalbam apie datas, ar tas įvyko, ar anas, kokią dieną, kokios sankcijos vykdytos kam ir panašiai. Tad aš manau, kad tai yra neproduktyvu. Dabartinė vyriausybė dėl to tampa dar populiaresnė. Buvo bandoma kurti taiką. Išsijungia kalbėto mikrofonas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kolega Dieva, ar priimsite klausimą iš kolegos Murphy? Ar priimsite klausimą? Ačiū, kad primėte klausimą. Žinau, ponė Dėva, kad yra skirtumas tarp valstybės vykdomo smurto ir nevalstybės smurto. Ar manote, kad normalu, kad valstybė pati žudo savo žmonės? Buvo tokio laikotarpio ir aš manyčiau, kad vien dėl to, kad tą smurtą vykdė valstybė, tai yra juo labiau nepriimtina. E, žinome, turėtume sužinoti, kas konkrečiai dalyvavo tuose smurto protrukiuose ir kas turi būti už tai atsakingas. Jeigu ponas Murphy mane girdėjo, pasakyčiau, kad ne, tai nėra normalu ir nėra jokių paaiškinimų, pateisinimų valstybės vykdomai smurtui. Tiesiog buvo bandoma 30 metų ginti teisinės valstybės principus. Valstybės veikėjai gynė teisės viršenybę. Jeigu pasižiūrėtumėte, kaip tai vyko, tai pamatytumėte, kad 30 metų pietus kovojo su šiaurės dalimi. Žmonės uh, iš tikrųjų matė daug smurto. Mes siuntėme maisto į kitą šalies dalį. Matėme, kaip klestėjo smurtas toje dalyje, kuriai buvo padedama. Pirmininkas nutraukė pranešėją. Ačiū, kolega Dieva. Perinam prie spontaniškų pasisakymų. Ir laikas mus taip spaudžia, kad e, turiu tik keletai suteikti žodį tie, kas nekalbėjo. E, šiandien pradėsime nuo kolegos Kinerio. Oh, pabandysiu bent jau aš taip audringai nekalbėti. Norėčiau pasakyti štai ką. Ši rezoliucija yra labai svarbi ir savalaikė buvo padaryta pažangos, nors ta pažanga buvo lieta, tačiau daugelis ryčių dar tebėra daug kas nuveikti. Būtina sukurti patikimą reputaciją tam e, režimui, tai santvarkai. Tebelieka neištirtų žmogaus teisių pažeidimo atvejų praeities ir dabar. Nadi Piliai iš Junktinių tautų žmogaus teisų komisarė kalba apie tai savo ataskaitoje ir tos problemos minimos jos pranešime turi būti išspręstos. E, daugelis žmonių dingo, daugelis pagalbą teikiančių darbuotojų taip pat dingo be žinios. Tarptautinė bendruomenė ir jungtinės tautos laukia atsakymų iš šios klausimus. Ta būtina padaryti, jeigu ši valdžia nori būti patikima. Taip pat didėja spaudimas ir šalies viduje, siekiant, kad tie nusikaltimai būtų išaiškyti ir kad pažanga būtų pasiekta šioje srityje. Dėkoju. Ačiū kolega, baigiant procedūrą, kolega Rypo. Arvoisa puhemies, arvostan kollega Divan. Pane pirmininkė, vertinu pono Dievos patirtį. Jeigu teisingai supratau, Šrilankos problemos e, tęsiasi nuo pilietinio karo laikų. 2009 metais baigėsi šis karas, vyko baisus smurtas, žuvo šimtai tūkstančių civilių, buvo puolamos užpulinėjimos ligoninė, žudomi žmonės. E, jungtinių tautų specialių atstovų apsilankiusi vietoje paskelbė pareiškimą. Būtina atsižvelgti į tai, kas Jungtinių tautų dokumentuose buvo pasakyta. Turime laikytis aktovios pozicijos šalies susitaikymo atveju. Karo nusikaltimai neturi būti užmiršti, nebaudžiamumo negali būti, jam turi būti užkirstas kelias. Šilankos gyventojai pasakoja kurios dalykus, kuriuos mes žinome. Šrilanka nori palaikyti dialogą su tarptautinė bendruomenė, tačiau man kelia susirūpinimą tie duomenys, kurie rodo, kad buvo puolamos bažnyčios ir mečetės. Be abejo, religijos laisvė yra tas principas, kuris turi būti tvirtintas. Ačiū. Labai ačiū, kolega Riepa. Spontaniško pasisakymo procedūrą baigiame, o paskutiniam suteiksiu žodį komisijos nariui. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Mes sveikiname e, šios rezoliucijos patvirtinimas Kubos tvarka dėl padėties Šrilankoje. Kaip kad rezoliucijoje yra sakoma, ES taipogi pripažįsta kad Šrilanka su tarptautiniu donorų pagalba e, po konflikto pabaigos labai pagerino situacijoje tokiose, tokiose sritise kaip, kaip minų pašalinimas, perkeltų asmenų apgyvendinamas ir atstatymas šalies. Mes tikimės, kad E, bendradarbiavimas tarp naujųjų vietos valdžios institucijų ir centrinės valdžios institucijų e, bus užmakstas. Dabar kas dėl žmogaus teisų apsaugos pilietinių, religinių teisų, e, vis, visuo, teisinės valstybės viršenybės. Mes tikimės, kad šie principai bus taikomi postkonfliktinėje situacijoje. Mes skatiname Šilankos vyriausybę tam, kad būtų imtasi papildomų priemonių rekomendacijoms e, įgyvendinti. Čia yra susitaikymo komisijos e, ataskaita bei taipogi tikimės, kad tartautinės teisės principų ši vyriausybė laikysis. Panašus atsišaukimai buvo pateikti ir kitų tarptautinių e, partnerių na, ir rezultatai bus įvertinti kitų metų e, kovo mėnesį. ES aktyviai dalyvau šiame procese. ES e, pažymi kad buvo sudaryta vietoje e, specialioji komisija dėl žmogaus teisų pažeidimo. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras ir e, atsa, pranešėjas dėl perkeliamų asmenų e, pateikė savo vertinimus, kurias mes taipogi remiame. Na, o kas dėl jungtinių tautų, tiksliau, dėl jungtinių tautų, tai specialiosios darbo grupės taipogi buvo sudarytos. Mes skatiname Šrilanką ir toliau tęsti dialogą su ES ir kitais tarptautiniais partneriais. ES yra pasirengusi suteikti savo pagalbą Šrilankos vyriausybei tam, kad būtų atremti iššūkiai ir tam, kad būtų sukurta geresnė ateitis visiems Šilankos gyventojams. Ačiū. Labai ačiū, pane komisijos nary Čeloš. Pateikti šeši pasiūlymai dėl e, rezoliucijos. E, diskusijos šitama baigiamos, perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl padėties Centrinėje Afrikos Respublikoje. Keturios rezoliucijos pateiktos. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš.